Vienos minutės pasisakymai pagal 150 darbo tvarkos taisyklių straipsnį. Na, ir mūsų šio vakaro pasisakantis asmenis informuoti, ar jie gaus pasisakymo laiką, nes interesas yra didelis. Na ir pirmiausia, vodis poniai Estaros Feragut. Prašau. Senora Dėkuoju, ponė pirmininkė, Lisabono sutartyje trečiame straipsnėje yra įtraukti socialiniai ir e, ekonominiai klausimai bei valstybės varnimo klausimas. Na ir tai yra vienas iš pagrindinių sąjungos principų. Mums labai svarbu, kad būtų uh, už išlygintas regioniniai lygybumai ir būtų užtikrintas tolygus regioninis vystimasis. Lisabonos startyje, be kita ko, kalbama ir apie uh, salų teritorijų rėmimą. Ispanijos vyriausybė nusprendė sumažinti subsidijas skrydžiams į Kanarų salas bei į Balearų salas. Bet jau siūlo tai padaryti, tačiau be lėktuvų, be aviacijos beveik nebus įmanoma tenais nuvykti. Ir čia ne vien prabangos klausimas, nes šių salų mm, gyventojai priklausomi nuo skrydžių tik tokiu būdu, jie gali palaikyti ryšius, tai skatina lygybę ir vienodas galimybės. Taigi raginu Europos parlamentą remti teritorinio solidarumo principą ir paraginti Ispanijos vyriausybinę atsisakyti subsidijų. Ačiū, ponas Mierskis, pusantros minutės. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, žinome visi, kad meluoti yra negerai. Tačiau jeigu kas nors, ką nors pažada ir nesilaiko to pažado, tai taip pat yra apgaulė prieš šešerius metus, kuomet vyko, kuomet vyko Latvijos dėrybos dėl stojimo į Europos Sąjungą, Latvijos vyriausybė Europos Sąjungos plėtros komisarui pažadėjo, kad bus išspręstos tam tikros problemos. Ir iki šiol 300 tūkstančių ES piliečių gyvenančių Latvijoje neturi pilietybės, neturi statuso. Taigi man atrodo, kad melavimas tampa įpročio reikalu. Galbūt aš e, klystu, bet jeigu neklystu, tai reikia kuo greičiau spręsti šią problemą. Dėkoju toliau, Chris Davis. President. Ačiū pirmininkė. Daugelį kartų esame svarstę gazos ruožo ir ekonominės blokados klausimų. Blokada, kurią taiko Izraelis ir kokias, kokias kančias tai sukelia. Tačiau nekalbame apie pozityvius pokyčius gazoje. Per pastaruoju metu ten buvo e, sumušti du pasaulio rekordai. 7 tūkstančiai e, vaikų. E, mušinėjo kamolį ir tiek pat vaikų skraidino aitvarus. Tai vyko vasaros stovyklose skirtose vaikams ir tai yra tikrai labai svarbus įvykis, atsižvelgiant į tai, kokiomis sąlygomis jie gyvena. Manau, kad turėtume pasveikinti tuos vaikus. Prisiminkime, kad pusė gazos ruožo gyventojų yra jaunesni nei 18 metų amžiaus. Jie dar už nieką nebalsavo, nieko nerinko, jie tiesiog tikisi kažko geresnio išgyvenimo. Ir aš tikiuosi, kad jungtinių tautų misija. Gazoje bei e, palestiniečiai dirbantis tose vasaros turkuose padarys viską, kad vaikų gyvenimas būtų geresnis ten. Dėkoju toliau ponas Alfonsi. Prašau. Oui, Sysimo. Pone pirmininkė, tarptautinė žiniasklaida mums pateikia tokių džiuginančių žinių iš Baskų krašto. ETA ėmėsi iniciatyvos taikiai spręsti įvairius klausimus. Taigi ETA nutraukė savo karinius veiksmus ir tai žengia toliau negu paliaubos, kurios buvo neseniai paskelbtos. Taip pat jie pripažįsta tarptautinių organizacijų kontrolę, todėl ES taip pat turi prisimti savo vaidmens. ES jau daug nuveikė, kad e, būtų tęsiamas taikos procesas prasidėtas, tūkstant, pradėtas 1998 metais. Taigi mes turime daryti viską, kad būtų. E, nugalėti visi stereotipai, o Europos parlamentas turėtų pasirūpinti tuo, kad būtų imtasi įvairių priemonių, kad būtų e, pabaigtas tas neginkluotas konfliktas. Norėčiau dar kartą pabrėžti, kad Baskų krašto konfliktas vyksta Europos Sąjungoje, todėl mes turime daryti viską, kad būtų taikiai išspręstos tos problemos. Dėkoju toliau, ponas Fox. Thank E Kiekviena ES valstybė narė dabar privalo taikyti griežtas taupimo e, priemonės. Ir dažniausiai už tai tenka sumokėti e, mokesčių mokėtojai. Būtent jie moka vis už, už, už kiekvienais metais didėjančias ES išlaidas. Kodėl uh, Mes, Europos parlamentas, kuris atstovauja mokesčių mokėtojams, negalime sumažinti ES išlaidų. Vis daugiau savo šalise esame priversti mažinti išlaidas e, teismams, teisėsaugai, mokykloms, ligoninėms. O kodėl mes čia Europo, Europoje negalime sumažinti ES išlaidų? Ir aš tikiuosi, kad komisijos narys, sėdintis štai ten, parodys solidarumą e, mūsų piliečių atžvilgių. Jeigu mes mažiname 20 procentų visas e, valstybės išlaidas, tai turime reikalauti, kad tokiu pat skaičiumi būtų sumažintos ir ES išlaidos. Negalime leisti, kad mašinų mokėtojai mokėtų už ES. Ačiū, ponas Sutis, kitas kalbėtojas που οδήγησε τη χώρα μου την Ελλάδα με την προτροπή της Ευρωπαϊκής. Dėkoju, ponė pirmininkė. Eurozonoje ryškėja tam tikri ženklai ir mano šalis, Graikija, patyrė krizę Europos Sąjungą. Kita vertus taip pat susiduria su didžiuliais demokratijos deficitais ir tai mes dabar pastebime. Taigi mes reikalaujame, kad Graikijoje baigtųsi dėrybos dėl kolektyvinių sutarčių ir e, dabar teisėtai išrinkta e, Graikijos vyriausybė negali priimti jokių sprendimų, tik tai Tartautinis valiutos fondas priima sprendimus, taigi mes susidurime su tam tikru pučio atveju Graikijoje. Norėjau atkreipti jūsų dėmesį į tokius dalykus. Mes e, Europoje susidurėme su politiniu puču, nes finansinės priemonės pagal 122 straipsnį yra e, reglamentuojamos taip, kad valstybės narės gali tik tada imti kreditus, kai, kai, tuomet, kai yra priimami atitinkami sprendimai, tačiau Europos parlamentas nebuvo klausiamas dėl jo sprendimo. Ačiū toliau, ponas Baftonas. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu Velso atstovas ir mane tikrai suneramino, kuomet išgirdau apie komisaro Levandovskio planą atsisakyti, e, taikyti e, iš priemokos į ES biudžetą gražinimą Junktiniai karalystiai, nes esą tai nebėra pateisinama. Ponas Levandovskis save pa, pavadino sąžiningų dėrybininkų. Tačiau paaiškinkite man, man, kodėl Britų prašoma nuolatos mokėti vis didesnį įnešą į ES biudžetą. Kaip žinote, Britų mokesčių mokėtojams tenka sumokėti apie 10 milijardų eurų tam, kad e, būtų sukauptas e, socialinio fondo lėšos, kad būtų padėta tokioms valstybėms kaip Latvija, Vengrija ir Graikija. Taip pat mūsų prašoma padaryti nemažą įnašą, kad e, sustiprintume eurą. Kiek dar galime mokėti? ES prašo, kad vyriausybės mažintų išlaidas, tačiau tuo pat metu reikalauja didesnių įmokų. Kiek dar mes finansuosime eurą? Pirmininkė, prašom baigti. Mes mokame už kažkieno kito klaidas. Pirmininkė, ačiū. Kitas kalbėtojas yra ponas Šegedį. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, Vengrijoje mes minėjome 70-asias e, antrojo vieno sprendimo metinės. E, tas minėjimas įvyko e, prieš savaitę po šio sprendimo tam tikras regionas buvo, gražinta, buvo prijungtas prie e, Vengrijos, kad tokiu būdu būtų ištaisytas Versalio sutarčių e, klaida, klaidos. Ir tai įrodė, kad Trianono diktatūra buvo neteisinga diktatūra. Mano partija, Jobik partija, tikisi, kad Europa, Europa galės susivienyti, kad Europoje nebeliks sienų ir todėl aš norėčiau paprašyti Europos parlamento būti atviram įvairių regionų norui e, susijusiu su, su jų savarankiškumu. Prieš tris savaitės aš dalyvavau vienoje, viename renginyje Kalbėtojas yra nutraukiamas, pirmininkė toliau, kitas kalbėtojas yra ponė Nedelcheva. Merci, madame la présidente. Je voudrais soulever la question qui fait la une des médias. Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau pakalbėti šį vakarą apie tai, apie ką rašoma visose laikrašiuose. Aš kalbu apie Romų padėtį. Mes rytoj svarstysime šį klausimą išsameu, diskusijoje dalyvaus komisijos nariai. Mes nuolatos kartojame apie tai, jog būtina prižiūrėti, kad tinkamai būtų taikomi e, teisės aktai. Mums reikia miestų planavimo e, politikos, o ne populistinių priemonių. Mums reikia suteikti migrantams prieigą prie švietimo sistemos, reikia pride, prie sveikatos apsaugos sistemos, prie šeimos planavimo priemonių. Tai yra itin aktualu. Visomis priemonėmis turime stengtis įtraukti Romų bendruomenės atstovus į darbo rinką. Reikėtų taip pat pagalvoti, ar negalima būtų tinkamai panaudoti šiam tikslui ir ES lėšas. Reikėtų gal patikrinti, valstybės narys tinkamai finansuoja visas šias priemonės. Dėkuoju toliau, ponė Danšyla. Schengen reprezintă un spațiu comun de liberă circulație și consider că România îndeplinește cerințe. Ačiū, ponė pirmininkė noriu kalbėti apie laisvą judėjimą. Man atrodo, kad Rumunija tenkina e, visus reikalavimus keliamus šioje srityje ir tai patvirtino įvairios vertinimo misijos nusiūstos į šalį ir tokioms išvadams buvo pritarta. Ir atsižvelgianti tai esu įsitikinus, kad Rumunija yra pajėgi valdyti migracinius srautus e, prie išorinių Šengeno sistemos sienų, taip pat kaip ir kitos Šengeno sutarties valstybės narės. Tai nesusiję su Europos piliečių judėjimu Europoje. Be abejo, turime tobulinti Romų tautybės e, asmenų padėti Europoje ir jokiais būdais ne, nesikesinti, nepažeisti piliečių teisių. Gracias, presidenta. Dėkoju toliau, ponė Bilbao. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pakalbėti apie tai, kad Marokė buvo suimti ispanų aktyvistai. Mes kalbame apie žmogaus teisų pažeidimus Kuboje, Kinijoje ir panašiose šalise, tačiau iki šiol niekada nekalbėjome apie e, žmogaus teisų pažeidimus Marokė. E, manau, kad atėjo laikas tai daryti. Aš pati esu europietė ir žmogaus teisų gynėja, todėl norėčiau pasakyti, kad mes turime imtis priemonių ir turime padaryti viską, kad, kad vakarų Saharos aktyvistai galėtų išreikšti savo nuomonę. Ir kad e, taip pat norėčiau pasakyti, kad Baskų krašto ateitis priklauso tik nuo to krašto žmonių ir norėčiau pasaky, dar kartą pabrėžti, kad ETA paskelbė taikos paliaubas. Dėkuoju, sako pirmininkė, toliau ponas Migalski. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Kiedy byliśmy na wakacjach, niestety w, u naszego partnera... Dėkuoju, pirmininkė. Per vasaros atostogas mūsų rytų kaiminė, kaiminė Rusijoje Dar kartą buvo pažinėjama žmogaus teisės. Žmonės buvo grobiami Dagestane ir, ir uh, Ingušetijoje. Ponas Panamariovas buvo uh, sulaikytas, Andrėjas Mudievas, Aleksandras Udievas ir piva, ponas Pivarovas buvo suimti rūpyčio 31 rūp, uh, rugsėjo 1 dienomis. Amnesty International būstinė buvo uždaryta, visas jos turtas konfiskuotas. Tai yra dar viena proga mums e, e, priminti, kad baisus dalykai vyksta Rusijoje ir negalime to nepastebėti. Ačiū toliau, ponė Figureido. Ačiū pirmininkė. Šią vasarą netgi uh, E, laikinas užimtumas nepadėjo sumažinti nedarbo Europoje. Daugiau nei 20 procentų ES e, jaunų žmonių neturi darbo. Padėtis yra tikrai rimta, tačiau taryba ir komisija ne, neskiria pakankamai dėmesio nedarbo problemai ir vietoj to reikalauja, kad būtų gyventintas stabilumo ir augimo paktas, būtų dėgiamos griežtos taupimo priemonės, taip žaidžiama kai kurių šalių jaunimo ateityje. Pavyzdžiui, Prancūzijoje žmonės masiškai yra išsiunčiami iš šalies, romų tautybės žmonės yra deportuojami iš šalies, tai yra ksenofobiškas ir rasistinis elgesys juk atrodo, kad e, laisvas judėjimas užtikrinamas tik prekiams ir kapitalui. Nedelsiant reikia spręsti šią situaciją, reikia užtikrinti žmogaus teisų apsaugą Europos Sąjungoje. Andes. Dėkuoju toliau, ponas Fernandes. Obrigado, obrigado, Sra. Presidente. Na União Europeia, infelizmente, todos os anos ardem vários. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju. Deja, kiekvienais metais ES sudega dešimtis tūkstančių hektarų miško. Ir šiemet gaisrai nusiaubė net nacionalinius gamtos parkus Ispanijoje, šalia Barcelonos. Gaisrų metu yra sunaikinamas mūsų paveldas, sunaikinama yra infrastruktūra, gyviškai svarbi infrastruktūra, bei padaroma didžioji žala aplinkai. ES nepakankamai investuoja į e, miškų gaisrų prevenciją. Taigi turime skubos tvarka spręsti šias problemas ir skubos tvarka suformuoti miškų gaisrų prevencijos strategiją. Ir taip pat turime paremti kaimą, kad žmonės jo nepaliktų. Uh, se împlinesc trei luni de când uh, prin parlamentul european se numără domnul tkes laszlo. Dėkuoju. Praėjo jau trys mėnesiai nuo to, kai ponas Tukoš buvo išrinktas Europos parlamento pirmininko pavaduotojų. Naujos valstybės narės visomis jėgomis stengiasi, kad būtų užtikrintas teisingumas. Ponas Tušikas Rumunijoje daug ką padarė tam, kad susitaikytų įvairios tautinės mažumos. ir tai kenkia ES teritoriniam vientisumui ir aš noriu, kad jis būtų kuo skubiau pašalintas iš savo pareigų. Ačiū pirmininkė. Praėjusią savaitę prasi... pasibaigė dėrybos dėl finansinės priežiūros paketo, dėl kurio balsuosime e, kitoje plenarinėje sesijoje. Noriu Jums pranešti, kad mes iki galo gynėme savo poziciją ir ECB pirmininkas pe, kitus penkeris metus e, bus e, sisteminės rizikos valdybos pirmininku. Mano galva, tai yra labai svarbi reforma. Tai reiškia, kad Europos centrinis bankas daug e, labiau, daug giliau dalyvaus Europos finansinių sistemų priežiūroje, rinkų ir kitų e, finansinių instrumentų priežiūroje. Tai reiškia, kad ponas Trišė parlamente turės atsakinėti į klausimus apie finansinę priežiūrą, ne tik apie kainų stabilumą. Kaip liberalas, aš tikiu reformomis labiau nei revoliucija ir tokių reformų dėka įprastinis darbas taps sunkesnis finansinėms institucijoms, kurios ir sukėlė dabartinę krizę. Masijas. Dėkuoju toliau, ponia Masijas.

Kalbu apie padėtį Portugalijos e, e gamyklose, kur pažeidinėjimos darbininkų teisės, kur e, žmonėms informacija apie svarbius pokyčius susijusius su jų darbu yra pasiunčiama telefoninėmis e, trumposiamis žinutėmis. Šalyje yra labai daug e, bedarbių ir daug, labai daug žmonių buvo atleista būtent tokiu būdu. ES teigia, kad ji e, na, tradiciškai gina dar, darbuotojų teisės. Aš džiaugiuosi tokiomis iniciatyvomis, tačiau noriu papildomų priemonių, noriu sužinoti, kokiu papildomų iniciatyvų komisija imsis. Kalbu apie konkrečią. E, Pinosil gamyklą, avalinės gamyklą Portugalijoje. Tai tikrai nėra geras būdas atleidinėti žmonės. Dėkuoju toliau, ponas Higgins. You, Dėkuoju, pirmininkė. Anga Ariš bankas elgėsi visiškai neaps, neapdairiai. E, Ir jo nuostoliai mums buvo sakyta pasieks 25 milijardus eurų, tačiau panašu, kad dabar šis skaičius bus dar didesnis - 35 milijardai. Ir uh, airijos gyventojų už tai moka 210 eurų kiekvieną savaitę ir situacija kinolatos blogėja. Arijos finansų ministras lankosi Briuselėje e, ir jis siekia e, paramos tam, kad vyriausybė būtų leista ir toliau gelbėti šį banką. Tačiau yra visiškai akivaizdu, kad šį banką būtina uždaryti. Ne per kitus dviejus, trijus metus, bet kuo skubiau. Dėkuoju, pirmininkė. Platatės. Dėkuoju, ponė kolega, dabar kalbės ponė Marinės. Dėkoju, ponė pirmininkė. 33 kalnakasiai Čilėje vis dar yra po žeme ir vis laukia, kol jie bus išgelbėti. Todėl manau, kad mes turime solidarizuoti su jais. E, žmonės Ispanijoje ir Galicijoje laukia, e, kol bus išgelbėta jų anglies pramonė. ES turėtų kažką daryti ir kalbėti apie e, subsidijas Europos Angliai, e, nes tai galėtų padėti išgelbėti tūkstančius e, šeimų Ispanijoje. Mes turime kalbėti apie e, švarę Anglį. Taip pat turime kalbėti apie pramonės išgelbėjimą Asturijoje. Tai yra vienintelis e, būdas, kaip gali išsilaikyti tas regionas. Todėl e, norėčiau pabrėžti, kad tai yra sprendimas, kuris turėtų e, ne tik, e, ne tik strateginės, bet ir ekonominės pasiekmes. Ačiū, ponė pirmininkė. Praėjusiais metais žuvininkystės komitetas e, parlamente balsavo prieš prieš žuvininkystės susitarimą su Gynėjo Konakry o dabar ten e, vyks rinkimai, pirmi demokratiški rinkimai nuo 1958 metų. Ir Europos Sąjungas jūs rinkimų stebėjimo misija. Mes e, stebėsime, kaip viskas e, vyks ir bandysime įsitikinti, ar rinkimai tikrai bus demokratiškai surenkti. Mes turime padėti tai pasaulio daliai, nes Gynėjoje Bisau kaimininėje valstybėje buvo nemažų problemų, o Gynėja Konakri padėtis yra ypatinga ten dėl to, kad rinkimai keletą kartų buvo atidėti, nes buvo įtariama, kad bus bandoma piknaudžiauti rinkimų metu. Turime daryti viską, kad padėtis pasikeistų. Dėkoju toliau Ponas Preda. Intervencija mea privește referendumul ținut ieri în Republica Moldova, unde cetățenii. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pakalbėti apie referendumą Moldovos Respublikoje e, piliečiai pasisakė už tai, kad valstybės prezidentas būtų renkamas tiesiogiai ir kad tokiu būdu būtų kovojama su krize Kišiniove. E, tačiau buvo paskelbtas e, komunistų partijos boikotas šiam referendumui ir buvo bandoma užkirsti kelią tam referendumui. Taigi Kišiniovo demokratija turi dabar nugalėti šią nesėkmę ir turi stengtis konstruktyviai ir toliau konstruktyviai dirbti ir artėti prie Europos, nes tai yra labai svarbu Moldovos Respublikai. Ja, Herr Kollege. Gerbiamas kolega, prašau. Genau, Sie haben das Wort. Taip, jums yra suteikiamas žodis, ponui Preivan Katalin n am auzit bine. Ehm, așa cum ați auzit ehm, republica moldova se află într un blocaj politic de mai bine de un an de Dėkoju. Moldovos Respublikoje jau e, ištisus metus e, vyksta politinė krizė. Vakar šalyje vyko referendumas, kuris e, galėjo padėti Moldovai išbristi iš dabartinės krizės ir priartėti galbūt netgi prie ES. Šiame referendume susirungė Tarptautinės alijansas už, alijansas už integraciją Europos Sąjungą ir buvę komunistai. Mes turime neapleisti Moldovos ir e, toliau siekti, kad Moldova sugrįžtų į Europos valstybių šeimą. Ačiū. Kitas kalbėtos yra ponas Kazak. Ačiū. Iš tiesų, Bulgarijoje yra 1200 musulmonų dvasininkų. Ir mm, stebime atvejį, kuomet valstybė kišasi į šią situaciją, nes žmonės yra neleidžiami į musulmonų kulto pastatus. Renkami parašai, kad būtų išspręsta ši situacija ir ši juokinga e, susiklošiusi padėtis iliustruoja, kaip netaikomos e, tikrai labai drastiškos priemonės kišantis į religinės bendruomenės gyvenimą, vadovantis principus kaldyk ir valdyk. Norėčiau paskatinti ir pareikalauti, kad ES ištirtų šį atvejį. Ponas Hazanas, dėkoju, ponė pirmininkė, norėčiau pasisakyti apie ES agentūras. Kaip tik šiandien vienoje pristačiau e, tokį lankstinuką ar brošiūrą apie ES agentūras ir rezultatas e, skelbiamas to, tame leidinyje yra, kad ka, kas metai ES sukuriama virš 40 naujų agentūrų. Taigi mes kasmet tam išleidžiame 1,7 milijardų eurų. Ir E, tokiu būdu sukūrėme dar 70 tūkstančių darbo vietų biurokratams. Ir manau, kad visos problemos yra susiję su tuo, kad jos yra nesprendžiamos. Aš e, suformulavau 11 punktų programą, kaip galima kasmet 11 milijardų eurų sutaupyti ir kiekvienas ES pilietis gali tą leidinį gauti per mano interneto puslapį. Dėkoju, toliau kitas kalbėtojas ponas Mikolašek. Dėkoju. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos. Praėjusi pirmadienį įvykęs tragiškas E, tragiška nelaimė Bratislavoje e, kainavo aštuonių piliečių gyvybės. E, ir tas įvykis sukrėtė visą Slovakiją. Aštuoni žmonės žuvo, penkiolika buvo sužeisti po to išpolio. Tikriausiai tai buvo psichiškai neįgalus žmogus, kuris įvykdė tą išpolį, tačiau tai nebuvo išpolis, kuris, kuris buvo sąlygojatas rasistinių kažkokių paskatų, e, specialių būrių, e, e, specia, specialios pajėgos padėjo ieškoti tos tragedijos priežasčių ir E, taip pat yra stengiamasi padaryti viską, kad būtų užtikrintas didesnis piliečių saugumas. Didesnis dėmesys bus skiriamas įvairioms rizikos zonoms. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad Slovakijos Respublika kalbėtoje yra nutraukiama. Ja. Toliau ponas Stefan. Yeah, uh, you, uh, uh As, uh, Ačiū pirmininkė. Norėčiau pakalbėti apie ES vaidmenį užtikrinant ekonomikos atsigavimą. ES disponuoja e, sva, fondais, prašau, fondais, kurių lėšas galima panaudoti, pavyzdžiui, septintoji e, pagrindų programa, kai kurios lėšos yra tinkamai panaudojamos. Žinau, kad 1,7 e, milijardo svarų buvo skirta Velso kelių statybai. Taip pat numatytos lėšos iš Europos vystimosi fondo, e, kurios bus panaudotos e, regiono atsigavimui. Aš norėčiau ypač padėkoti už tokį sprendimą. Ir turime užtikrinti, kad e, tokios lėšos būtų ir toliau skiriamos 2011 ir taip pat ir kitoje finansinėje perspektyvoje po 2011. Dėkuoju toliau, ponas Kelly. Uh, saugumas ir energetinės saugumas yra labai svarbi 2020 uh, uh, metų strategijos dalis, tačiau neaišku, kai mes galėsime pasiekti visų šių tikslų. Šiame dokumente yra nurodyti labai aiškus tikslai dėl to, kiek turėtume naudoti atsinaujinančios energijos. Tačiau matome, kad kiekviena šalis turi vieną dvišalius su, susitarimus. Laikas atėjo perėti prie daugia šalių susitarimo energetikos srityje. Mes turime bendrą žemės ūkio politiką, bendrą žuvininkystės politiką ir mums be abejo reikia ir bendros energetikos politikos, kuri tai padėtų mums reguliuoti santykius su trečiosiomis šalimis. Taip, taip met mes galėtume užtikrinti energetinį saugumą, bet kartu ir užkirstume kelią tokioms šalims kaip Rusijai pasinaudoti savo e, energetinė jėga ir privaldumais. Dėkoju toliau ponė Sarbu. Mulțumesc, doamnă președinte alimentų. Dėkoju, ponė pirmininkė. mytyba, žmogaus mytyba įtakoja jo fizinį ir psichinį vystimasi. Neteisinga mytyba gali sąlygoti diabetą bei medžiagų apykaitos, e, įvairius medžiagų apykaitos sutrikimus. Todėl yra labai svarbu, kad e, suaugusieji būtų informuojami apie teisingą vaikų mytybą. Yra labai svarbu, kad mes darytume viską, kad mūsų piliečiai kiek įmanoma sveikiau maitintųsi. Norėčiau skelbti pavojaus signalą ir pasakyti, kad e, vis didėja pavojingų žaislų skaičius. E, ypač įvairiose greito maisto grandinėse ir matau, kad komisija turėtų kažką daryti. Dėkuoju toliau, ponas Kolavo. Όλοι μας τονίζουμε την ανάγκη για επένδυση στην παιδεία, στην κοινωνία της γνώσης. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes kalbame apie tai, kad turime e, daryti kažką, kad sukurtume e, mokslo žiniomis grindžiamą visuomenę. Tačiau reikia pakritikuoti e, vieną dalyką, kuris yra blogas visose valstybėse narėse. Pateiksiu pavyzdį iš Graikijos. Graikija. Graikijoje nepakankamas yra aukštesnysis išsilavinimas. Ir jeigu vaikas nesurenka dešimties taškų iš dvidešimties galimų, jis negali toliau studijuoti. Tačiau kita vertus Graikijos vyriausybė atsisakė tam tikrų lėšų, kurios buvo skirtos švietimui. Taigi, manau, kad turime kreipti dėmesį tokias problemas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gera žinia yra tai, kad ekonominė situacija ir pietričių Europoje taip pat pradeda gerėti. Vengrijos ekonominės perspektyvos pagerėjo, tačiau tarptautinis vertinimas tos ekonominės situacijos Vengrijoje kaip tik pablogėjo. Tai reiškia, kad neįmanoma įsivaizduoti tokio dalyko, kad būtų mažinamos palūkanos trumpo laikotarpio perspektyvoje. Ir tai taip pat susiję su tuo, kad, Europos, kad Vengrijos piliečių galimybė gauti kreditą dar sumažės, bet tos pablogės situacija ta prasme, kad daug daugumas piliečių bus išvyti iš jų e, įgytų būstų. Taigi padarykime kažką, kad investuotojai e, kitaip vertintų Vengriją. Ačiū, ponė Reit, toliau. La Macarena ist nicht nur ein lebensfroher. Dėkoju. Makarena yra ne tik šokis, bet ir miestelis, kuris liūdnai pagarsėjo. 2001 e, metais e, ūkininkai skundėsi, kad tame, e, to, to miestelio vandenys yra užterti, užteršti. Ir į tą miestelį vyko parlamentarų bei profsąjungų atstovų, atstovų delegacija ir buvo galimybė susipažinti su žmonėmis, kurie nukentėjo nuo e, kurių šeimos nariai nu, buvo nužudyti, mes matėme, e, kad iš tiesų galima įtarti, kad kariai e, prisidėjo prie e, žmonių žudimų. Kolumbijoje 90 Kolumbijoje masiškai pažeidinėjimo žmogaus teisės ir tai mes turime atkreipti dėmesį. Dėkoju toliau e, paskutinis kalbėtojas ponas Gijo. Euh, Dėkoju pirmininkė. Dėkoju mes. E, ką tik kalbėjome tuo klausimu, kurį aš norėčiau iškelti, tačiau leiskite man vis tiek sugrį, prie jo sugrįžti. Aš kalbu apie sakinė Muhammadį Aštijani, kuris buvo pasmerktas miriop, užmetant akmenimis. Ir nepaisant to, kad visas pasaulis apie tai kalba, niekas nesikeičia. 21 amžiuje mes matome, kad žmonės vis dar gali mirti e, dėl to, kad juos užmeta akmenimis. Tai yra visiškai nepriimtina. Ir mes, politikai, mes, piliečiai ir žmonės, turime mobilizuoti visas ES jėgas tam, kad būtų e, uždrausta tokia bausmė. Toliau kitas mūsų darbo atvarkės punktas, pono Portas pranešimas Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo finansavimas ir veikimas. Suteiksiu žodį pranešėjui, jūs turite keturias minutės, prašau.